Pirmasis balsavimas. Balsuosime dėl įgaliojimų pratesimo tyrimo komitetui. Pirmininkų suiga įvertino ir apsvarstė e, prašymą pratesti įgaliojimus trims mėnesiams tyrimų komitetui, kurio paskirtis yra įvertinti ES teisės pažydimus susijusius su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu bei mokestiniu sukčiavimu. Kitaip pana komitetas, pana komiteto nariai mano, kad jo darbai smarkiai pasistumėjo į priekį ir viešieji klausimai, faktų nustatymo misijos ir delegacijų vizitai e, buvo naudingi, tačiau reikia dar papildomų pastangų atsižvelgiant į gautus e, dokumentus, vykdomus tyrimus ir dar neišklausytus suinteresuotus subjektų pasisakymus. Pana komiteto nariai mano, kad būtina pratesti komiteto veiklai suteiktus įgaliojimus tam, kad jis galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą. Jeigu niekas neprieštaraus pirmininkų suėgos nutarimai, tokiu būdu laikysime, kad įgaliojimai yra pratesti.